Ne Venuselas, šį darbo atvarkės punktą aptarti baigiame. Dabar noriu informuoti Jūs pirmiausia apie tai, kad remiantis 226 straipsnio ketvirtąją dalimi mūsų darbo tvarkos taisyklių nebuvo prašymo pataisyti balsavimo sąrašų, kaip vakar buvo paskelbta 17 valandą. Taigi, Eratum klaidos ištaisimas laikomas priimtu. Antras pranešimas, remiantis